Labas rytas, kolegės ir kolegės. Posėdis pradedamas. Iš pradžių pranešimas. Atsakingas komitetas pateikė pakeistimus dėl penkių parlamento patvirtintų tekstų pagal darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio ketvirtąją dalį.